bene ci siamo tutti e- susirinkome tie kurie pagėdavo dalyvauti diskusijose komisaras grįžo į salę taigi mes grįžtame prie mūsų diskusijų ir dabar kalbėsime apie žmogaus teisų padėtį ir pažeidimus Malazijoje. Pirmiausia, išklausysime rezoliucijos autorių. Vieną minutę.